bet toli gražu ne visi yra apčiuopiami. Viena iš grėsmė saugumui yra masinė migracija, islamizacija bei terorizmas. Ir visa tai susijęs su masinė imigracija. Girdėjome apie ES BUSP, BSGP politikas, bet visa tai nieko nenulėmė, tai tik tai atėmė suverenumą iš valstybių narių. Žinoma, reikia bendradarbiavimo, reikia keistis informaciją tarp valstybių narių. Tai e, labai veiksminga kovojant su e, pagrindinėmis e, masinės imigracijos, islamizacijos ir terorizmo grėsmėmis. Mūsų rekomendacijos aiškios. Čia daugiau nereikia bendros Europos politikos, nereikia toliau dirbti su Turkija, verčiau geriau bendradarbiauti su mūsų partneriais, tokiais kaip e, Rusija ir JAV. Ponas Veimers. Dėkoju. Kai prieš penkerius metus atvykau į Briuselį, susidariau labai aišku vaizdą apie tai, kas yra bendroji BUSP. Mes kalbame apie bendras misijas ir susijusius dalykus, tačiau Švedijoje mes matėme, jog vyksta atskira autonomiška užsienio politika. Ir taip pat pamačiau, kad mm, visais būdais stengiamasi užkirsti tam kelią. E, mes matėme, kad buvo tokių federalistinių judėjimų ir srovių, o taip pat ir amerikiečiams prijaučiančių slovių. Tad mm, Bruselėje, kaip ir daugelįje e, kitose srityse, taip ir šioje matėme įvairių bandymų daryti įtaką. Dabar mes kalbame apie kvalifikuotos daugumos sprendimus, bet e, iš esmės mes matome, kad e, trūksta atitinkamo pagrindo, kad būtų įtvirtintas šis principas. Toliau kolega Puf, jo kol kas nėra salėje, Milanas Monas. And the floor is yours for one minute, monsieur. Vieną minutę. Uh, gracias, prezidenta. Ačiū, pirmininkė. Europos Sąjunga tai politinis projektas įgyvendinamas įstatymo viršenybės kontekste. Ir tai apima ir kovą su uh, radikaliu nacionalizmu. Europoje nėra vietos tiems, kurie nesilaiko įstatymos viršenybės, kurie ją pamina uh, ir kurie ir bėga nuo jos. E, mes ką tik klausėmės bėglio nuo teisingumo, kai tuo tarpu e, jūs turėtų atsakyti teismuose už savo nusikaltimus. O dabar perinu prie e, aptariamų temų, ponia Borelį. Gyvename labai sudėtingame ir tarpusavėje susijusiame, susipriešinusiame pasaulyje. Europa turi būti pasaulinė veikėja, žinoma, ginti savo interesus ir vertybės. Turi, norime būti aktualūs ir norime padėkoti ir ponui Makalister ir ponui Danžon už jų parengtus pranešimus, tai išsamus dokumentai, kuriuose ypač pono Danžan pranešime kalbama apie gynybos sistemą ES. Ir čia e, taip pat buvo žengta žingsnių priekin pastaruoju metu. Ačiū. Toliau pusantros minutės, ponas Mikseris. Dėkuoju, panė pirmininkė, dėkuoju pranešėjams už jų pranešimus. ES prasidėjo ir toliau tęsiasi kaip auksos, kaip taikos projektas. Kalbant apie BSGP, gal pradėjome šiek tiek per vėlai ir galbūt dėl to kai kuriems kolegoms e, nelabai malonu kalbėti apie gynybą ir ES tame pačiame sakinyje. E, Dvi kategorijos žmonių kritikuoja tai. Vieni e, atrodo galvoja, kad visus konfliktus pasaulyje galime išspręsti nepanaudojant karinės jėgos. Ir yra kiti, kurie galvoja, kad ES karinės operacijas turi palikti Atlanto sąjungai. Nesutinku su abiem kategorijom. Iš vienos pusės galbūt ir galima drauge veikti su uh, sąjungininkais anapus Atlanto, bet tuo pat metu yra ir atveju, kai reikėtų veikti ir vieniems. E, šiame parlamente daug kolegų e, aprauda, e, kad mes nesugebame įtakoti krizių ir konfliktų. Ir tai kertasi su ta ambicija, kurią išreiškėme kalbėdami apie globalėją strategiją. E, žinoma, pajėgumai e, nėra pigus ir už juos tenka susimokėti. Tad jeigu nenorime, kad e, mūsų šūkiai dėl stipresnio vaidmens politikoje, pasaulinėje politikoje, turime neužmiršti ir išteklių. Toliau žodis pono Užtrevičiui, Renių frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkai, vyriausias įsigaliotinį. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už puikų darbą, rengiant pranešimus. ES bendra užsienio saugumo ir gynybos politika turi būti lydima bendro e, dominuojančių iššūkių supratimo bei bendrų veiksmų. Mes turime ne tik stiprinti ir užtikrinti mūsų saugumo ir gynybos gebėjimų saveikumą, turime būti pasirengę atremti iššūkius, kurie egzistuoja netoli mūsų sienų. Todėl pietinės ir rytinės kaiminystės politika turėtų veiksmingai derinti politinės saugumo ir gynybos matmenį. Atėjo laikas ES partnerystėms paremtoms veiksmais, e, partnerystėms su to norinčiais demokratiškais kaimynais. Tokių vertingų partnerių sąrašas e, pavojingai trumpėja, ir, o jie nusipelto tinkamo vaidmens Europos politikoje. Be, be to, ekonominiai interesai neturėtų dominuoti e, saugumo interesų atžvilgių. Būtų apgudinėtume e, save, jei manytume, kad tokie projektai kaip Nord Stream 2 yra susiję tik su ekonomika. Priešingai, jie suteikia galimybę Rusijos geopolitiniams interesams, taip pat e, destruktyviai politikai Libijoje ir Sirijoje. Dėkui, ponė Zavko, EPP frakcija. Dėkui, ponė pirmininkė. Naujosios komisijos, geopolitinės komisijos siekia sustiprinti užsienio uh, politiką ir mūsų balsą e, pasaulio mastu e, leidžia mums e, pamastyti apie bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Noriu padėkoti pranešėjams, ponui Makalės, turiu ponui Danžanui už puikiai atliktą darbą. Šiuose pranešimuose Europos parlamentas labai aiškiai akcentuoja, kad nei viena atskira e, Europos šalis nesugebėtų susidoroti su politiniais ir kitokiais iššūkiais, kurie mums iškyla. Man svarbiausias dalykas čia yra ES e, vaidmuo vakarų Balkanuose. Greta užsienio ir saugumo politikos tikslų e, mes turime neužmiršti ir gynybos politikos E, tokios e, saugumo ir e, gynybos misijos kaip Altėja ir kitos vakarų Berlynuose prisėda prie saugumo ir stabilumo ir regione, ir Europos Sąjungoje. Europos parlamentas turi padaryti viską, kad paremtume mūsų regionus. Šią prasme reikia sustiprinti parlamento įsitraukimą į išorės veiksmų formavimą, e, parlamento vaidmuo e, prižiūrint e, egzistuojančias programas taip pat turėtų būti sustiprintas. Vakarų Balkanų regionas turi išlikti ES kiratyje ir mes turime galvoti apie ES plėtrą ir užbaigti tai, ką pradėjome. Dabar žodis Jochimui Šusteriu, jis gali truputį ilgiau pakalbėti. Pone pirmininkė, 30 sekundžių daugiau galėsite kalbėti. Pone pirmininkė, man atrodo, kad negalima bejoti tuo, kad bendradarbiavimas turi būti gilinamas e, saugumo politikoje. E, Trumpas uh, Mes matome, kad e, jo valdymo metu yra alijansas ir sąjunga, mes matome, ką daro Putinas, mes matome, kad daug karinių konfliktų vyksta mūsų kaiminystėje. Tačiau labai svarbu, kad Europa ne vien tik tai gynybos politikoje tampriau bendradarbiautų. Labai svarbu, kad mes tą darytumėm. Ir čia jau matau labai rimtų skirtumų, kodėl mes numatome e, e, bendradarbiavimo suintensyvinimą bendrame kontekste kontekste su e, labai smarkiu išlaidų padidinimu e, e, gynyboje. Mes matome, kad jau dabar nepaprastai daug išleidžiama. Ir jeigu mes norime, kad bendradarbiavimas būtų veiksmingesnis, tai kyla klausimas, kodėl reikia daugiau pinigų išleisti gynybai. Ir trečias dalykas - konfliktai iš esmės konfliktų neišspręsime, turėdami dar daugiau ginkluotės. Kai mes kalbame apie Europos saugumo ir gynybos politiką, pirmiausiai turime e, investuoti į diplomatiją, į nusiginklavimą ir labai ženklų eksporto, ginkluotės eksporto sumažinimą. Ačiū. Kiučiuk vieną minutę, prašom. Ačiū pirmininkė. Pone Borelį, norėčiau padėkoti pranešėjams Makalisteriui ir Danžanui už jų visą apimančius pranešimus. Mes kalbame apie E, konfliktus, apie hybridinės grėsmės, apie terorizmą ir tai komplikuoja situaciją. Aišku, kad dėl to ES turi vaidinti lyderės vaidmenį, gindama savo piliečius, gindama teisės viršienybę, o taip pat ir užtikrindama e, pasaulinį bendradarbiavimą. Mes matome, kad dega artimieji rytai, matome, kas darosi Afrikoje, matome, kas darosi mūsų kaiminystėje e, pietuose. Tad, Dėl to ES turi peržiūrėti savo kaiminystės politiką, gerbdama suverenumą ir teritorinį e, vientisumą. ES taip pat būtinai turi numatyti e, patikimą plėtros strategiją vakarų Balkanuose, nes e, tai yra vienas iš svarbiausių mūsų užsienio politikos įrankių. Mes turime tiesėti pažadus duotus regionui ir turime palaikyti šią sąjungą su vakarų Balkanais. Kubilius vieną minutę, EPP. Čia. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegams už tikrai puikius pranešimus. Noriu pasidalinti trejatų pastebėjimų. Visų pirma, svarbiausias mūsų užsienio, bendros užsienio politikos tikslas turėtų būti aiškus - laisva, vieninga, e, taiki Europa. E, tai pasiekiama plėtros politikos dėka ir taip galima užtikrinti netgi Ukrainos sėkmę. O Ukrainos sėkmė tai vienintelė galimybę parodyti, kaip galima paskatinti demokratiją pasipriešinant Rusijai. Toliau pereiti prie balsavimo kvalifikuotą balsų daugumą užsienio politikos klausimais, nes kitaip strateginė autonomija liks su šiais teiginiais be konkrečių įgaliojimų. Galiausiai, kai kalbame apie Europos strateginę autonomiją ir NATO, siūlyčiau kalbėti daug aiškiau. Mums reikia NATO ir uh, Amerikos uh, apsaugos ir atgrasos sistemų Europoje, nes yra brandolinė Rusijos grėsmė, nes mūsų kaiminystė tampa vis nestabilesnė. Mums reikia tikros, realios strateginės autonomijos, diplomatinės ir kitokios galios stabilizuoti mūsų kaiminystę. Toliau, ponas Gluksmanas, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti abiems pranešėjams. E, 1990-aisiais, kuomet buvo kalbama apie e, e, pasaulio liberalizavimą, tos teorijos jau šiukšlių dėžėje dabar. Šiandien mums reikia priimti sprendimą. Ar mes norime amžinai likti paaugliais? E, kurie ištikus bet kokiai kriziai puola į tėčio Amerikos glėbi. Ar mes norime tapti tikrais suaugusiais, jei to norime, jei norime užsitikrinti Europos strateginę autonomiją, jei norime būti nepriklausomi, jeigu norime būti takingi šiame pavojingame pasaulyje, turime apsirūpinti priemonėmis kurti Europos gynybą, nes dabartinė situacija yra net, nebegali tęstis. Negali prancūzų kareiviai toliau žūti Sahelyje, e, šalis negali toliau, kitos šalis negali daug didžio, didžio, didžiulėmis sumomis finansuoti Europos gynybą. Svarbu pasirinkti ir aš noriu padėkoti pranešėjams už aišku uh, apsisprendimą. Lukas Kuvetkaziko. Ačiū. Mandl. Vieną minutę. Ačiū, kolegos. Aš balsuosiu už abu pranešimus. Dėkoju Makalisteriui ir Danžanui už juos, ypač už tą formuluotę, kad saugumo politika aplink Europą dramatiškai e, pablogėjo. Tai reiškia užduoti mums, Europos komisijai ir ypatingai tarybai. Dėl šios ir kitų priežasčių mums reikia naujos ES sutarties. Lisabonos sutartis nebeaktuali, jie negalima reaguoti į dabartinius iššūkius. Mums reikia stipresnės Europos e, į išorę e, turinčios daugiau laisvės viduje. Vienbalsiškumo principas užsienio ir saugumo politikos srityje neturi būti taikomas, nes tai yra svarbu, kad Europa galėtų priimti sprendimus nes e, neapsispręsti gyvenime yra pats blogiausias kartais sprendimas. Europa turi galėti apsispręsti ir tai yra mums tenkantis uždavinys ir aš Mm, tikiuosi, kad e, šiais pranešimais bus e, imamas įspręsti šį uždavinį, be kita ko tai yra nurodyta ir misijos laiškų raštuose, kuriuos yra išsiuntusių komisijos pirmininkė e, komisarams. Panas Andrulakis. mes matome, kad vis daugiau atsiranda nestabilumo ir priešiškumo žydinių e, netoli mūsų sienų. Tam reikalinga bendroji saugumo ir gynybos politika. E, tačiau šiandien e, kai kurios valstybės narės leido, kad kai kuriuos svarbius mums visiems saugumo klausimus e, galėtų spręsti tokie žmonės kaip Trumpas ir Erdoganas. E, Graikija, pavyzdžiui, daug savo biudžeto lėšų išleidžia gynybai ir dėl to nukenčia tokios rytis kaip socialinė apsauga ir kitos. E, kai kurios mažesnės valstybės negali e, prisimti tokių išlaidų. Vadinasi, reikia demonstruoti solidarumą, taip kaip tai darydavome praeitįje. Turime likti nepriklausomi Europoje, turėti savo karinės struktūras. Tai vienintelis kelias žengiant į ateitį. Ponas Peteras. Pone pirmininkė, pone Barelį, gerbėmiai parlamento nariai, noriu padėkoti abiems pranešėjams už jų puikius pranešimus. Kalbame apie labai aktualią politikos rytį. Daugia šalio pasaulio tvarka sukrėsta iš pamatų e, keliame akis į jungtinės tautas ir į NATO, Ir e, aiškiai matome, kad mums reikia daugia šališkos pasaulio tvarkos, reikia daugia šališkumą stiprinti. ES privalo stiprinti savo karinius pajėgumus, kuriuos galima būtų greitai ir autonomiškai dislokuoti. Mums e, reikia Europos strateginės autonomijos gynybos srityje. Ir aš raginčiau valstybės narės e, padaryti viską, kad to pasiektami, kad iki šio parlamento kadencijos pabaigos turėtume veiksmingą, efektyvę Europos gynybos politiką. 2019 e, m. gegužės e, mėnesį milijonai Europos piliečių atėjo ir balsavo už bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Ponas Olkas, dėkoju abiems pranešėjams, noriu pirmiausia padėkoti už puikiai atliktą darbą, bet jeigu ES nori tikrą vaidmenį suvaidinti besikeičiančiam ambicingame pasaulyje, tai visų pirma turime sustiprinti diplomatinę ir ekonominę veiklą, deeskaluodami situaciją prie ES sienų. Bet to nepakanka, nes mūsų kaiminystėje uh, Turime nenuspėjimus režimus Sirijoje, Irake, Irane ir Rusijoje. Turime sustiprinti atsparumą ir sustiprinti mūsų pajėgumus. Brangus kolegos, autoritarniai režimai supranta dialogą tik su galingais pašnekovams. Jeigu norime tapti autonominiu, galingu veiksniu, turime skirti pakankamai išteklių savo gynybos pajėgumams stiprinti. 2 procentai BVP gynybai kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti mūsų pirmasis tikslas. Dėkui. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti abiems pranešėjams. Europos Sąjunga e, gina Ukrainos teritorinį vientisumą ir siekia sprendimo, kuris leistų užtikrinti taiką šioje šalyje. Normandijos formatu buvo prisidėta prie šio proceso atgaivinimo. Mes matome, kad buvo apsikeista kaliniais. Mes tikimės, kad konfliktas šioje šalyje baigsis. Vidaus įtampa šioje šalyje yra akivaizdi. Mes matome, jog buvo vykdyta nacionalistinė politika, buvo paminamos mažumų teisės, O dabartinis prezidentas ragina Ukrainos piliečius bendradarbiauti. Tai yra teigiamą žinę. Aš labai tikiuosi, kad e, šis požiūris taip pat atsispindės ir šios šalies teisės aktuose. ES turi vaidinti stiprų vaidmenį, užtikrindama taiką kaiminystėje, tačiau taip pat turime raginti, kad būtų gerbiamos ir mažumų teisės. Ponas Bilčikas, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone vyriausiasis įgaliotinė, aš norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už puikius subalansuotus pranešimus ir aš kalbėsiu apie e, saugumo irgi užsienio politiką. Mm, Mes kalbame apie Europos strateginius interesus pasaulyje ir tai reiškia įsipareigojimus mūsų kaiminystėje. Kaiminystė, kolegos, tai yra tarsi e, tas rytis, kurioje mes galime. E, įrodyti, kad gebame veikti, nes e, to reikia, jeigu mes norime, kad sėkmingai veiktumėm e, kaiminystėje, o ne Rusijoje. Tačiau vien Europos parlamentui nepavyksta to padaryti. Kartu su komisija, vyriausias įgaliotinė, su valstybomis narėmis mes turime siekti apčiapiamų rezultatų, siekdami akivaizdžių faktų vakarų, vakarų Balkanuose ir tų konkrečių faktų mes turime siekti jau šiais metais. Ačiū už tai, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Toliau ponas Vandalinės, APP. Ačiū pirmininkė. Niderlandai ir dauguma es valstybių narių šiuo metu savo gynybos sistemas organizuoja NATO organizacijos kontekste. Ir noriu tai pabrėžti, kad nacionaliniai parlamentai dabar sprendžia ar dislokuoti savo karius į pavojingus pasaulio regionus. Netrukus mano šalis pasieks 2 procentų e, iš gynybos reikėms iš biudžeto e, reikalavimą e, keliamą NATO organizacijos. Pranešimuose kuriuos varstome, ne, ne, neraginama kurti Europos armijos. Ir dėl šiuo klausimu man kyla susirūpinimas. Manau, kad NATO organizacija yra labai svarbi ir manau, kad Europai toliau reikia su ja bendradarbiauti ir aš norėčiau laikytis e, šios pozicijos. Ačiū, sako ponas Furlas. Jeigu norime patvirti poziciją šio klausimu, turime visų pirma paklausti savęs, kokios Europos norime, kokios mums reikia ir kaip mes norime kurti bendrus savo namus. Ir atsakymas, draugai, yra paprastas. Mums reikia stipresnės Europos. Tokios, kuriai nereiktų trečiųjų šalių, kad šios garantuotų jos saugumą, nes ji galėtų tai padaryti pati. Europos, kuri jai e, kiltų grėsmė ar kokiu nors pavydalu, pavyzdžiui, jeigu atplūstų migrantai, galėtų išspręsti tą užduotį Europos, kurioje visos mažos ir didelės valstybės turėtų balsą, kurioje mes priimtume sprendimus ir dalyvautume tų sprendimų prieimime. Mums reikia tokios Europos ir turime už tokią Europą kovoti. Tai turi būti visų mūsų bendra ateitis. Pirmininkė, toliau žodis ponui Otmar Karas. Pone pirmininkė, Pone vicepirmininkė Borelė, vaizdinė medžiaga gali pasakyti daugiau nei tūkstančiai žodžių, o ta vaizdinė medžiaga susijusi su Iraku ir Iranu tai yra vienas dalykas, o dabar jūs jau esate komisijos narys ir čia esate Europos parlamente, kalbant mums visiems apie saugumo ir gynybos politiką. Ir tai, kad jūs pakeitėte stovyklas, jau rodo, kad nebuvo bendros saugumo ir gynybos politikos. Ir kaip tik tai ir įrodo tai, tai iliustracija. Ir kai mes esame susiskaldę, mes negalime būti patikimi. Jeigu nesame patikimi, negalime veikti. O jeigu komisiją norėtumėm paversti kontinento atstovė visame pasaulyje, mums reikalinga bendra saugumo ir gynybos politika. Ir aš norėčiau, kad būtų padaryta viskas tam, kad būtų sukurta gynybos sąjunga, e, saugumo sąjunga, politinė sąjunga, nes jūs šiame konflikte vaidinate esminį vaidmenį Prašome, užbaikite tą stovyklų keitimo žaidimą ir pagaliau e, propaguokite šią stiprią Europą pasaulyje. Ačiū. Toliau ponas Kristoforų. Paskutinis kalbėtojas prieš spontaniškus pasisakymus. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pabrėžti, kad kolegos Makalisteris ir Danžan atliko puikų darbą. Abu pranešimai yra labai geri. Aš galvoju, kad tiek saugumo ir gynybos, tiek ir užsienio ir saugumo politika yra silpnoji ES vieta. Jau abu šie kūdikiai būtų turėję gimti vakar. Mes, taip sakant, vėluojame. Mes Turime ginti e, Europos sienas tam, kad apgintumėme ir valstybius valstybių narių suverenumą. Visą tai turi būti finansuojama iš e, sąjungos biudžeto. Turkija e, niekada neturėjo įsikišti Libijoje. Jie net, net neturėtų drysti grasinti ES valstybėms narėms. Bet um, mums dar iki to toli, kitaip tariant, valstybėms narėms reikia veikti, o ponia Borelė. Mm, Valstybės narės turi reaguoti solidariai, kai yra grasinama iš išorės e, sąjungos valstybėms narėms. Ir tam turi būti skiriamos atitinkamos lėšos. Ačiū, ponė Virkunin. Tomašič Dali ir kiti kalbėtojai pasisakys spontaniškai. Pane Virkunin. Puhemies, viime vuosina Euroopan unionin. Pone pirmininkė, pastaraisiais metais mūsų bendroji užsienio ir saugumo politika padarė didelę pažangą. Tačiau, jeigu norime būti patikimi, stiprus ir vieningi, turime dar labiau susivienyti ir greičiau reaguoti. Ir jeigu e, ir bus reikalavimas balsuoti vienbalsiai, tai neveiks. Todėl aš paremčiau uh, užsienio reikalų komiteto pasiūlymui dėl kvalifikuotos balsų daugumos. Žmogaus teisės, uh, civilinės saugos operacijos yra uh, dalykai, kuriuos galima būtų spręsti būtent tokiu būdu priimant e, valstybių vadovų sprendimus. E, tokie sprendimai būtų e, greitesni ir patikimesni pasauliniu mastu. Jūs prašėte žodžio, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, sveikinu du mūsų kolegas, kurie parengė pranešimus. Uh, E, BOSP, BSGP. Europos e, Sąjungoje prieš keletą e, metų būtų buvę tiesiog ambicingos teorijos, bet dabar pasaulinės sąlygos jau įgalino mus mąstyti ne tik apie tvirtą ekonomiką, bet taip pat apie e, būtinybę e, gerbti tarptautinę teisę, be energetinio saugumo, pavyzdžiui, neatsispirtume e, įvairioms grėsmėms, e, nes šios grėsmės yra susijusios su karinėmis grėsmėmis. Bet e, žinoma, kol ponas Erdoganas yra mūsų partneris, mes to gailėsimės, ponas Boreliai. Pagalvokite apie Kiprą, Egėjo jūrą, rytų viduržemio jūrą. Mes matome, ką ekspansionistinę Turkiją. Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Kasmetinė ataskaita apie bus įgyvendinimą uh, turi atskirą dalį skirtą vakarų Balkanams. Ten sakoma, kad šis regionas svarbus ES stabilumui ir saugumui. Ten akcentuojama, uh, kad ES privalo ten veikti aktyviai tame tarpe ir įgyvendindama savo misijas. Tai yra prioritetas ir mano šaliai, e, Kroatijai bei ir visai Europos Sąjungai. Bet rimtos pažangos ten nepasieksime remdami autokratinius lyderius, pavyzdžiui, Serbijoje, arba ignoruodami kroatų politinių teisių e, pažeidinėjimą, pavyzdžiui, Bosnijoje ir Hercegovinėje. ES gali prisidėti prie pažangos tose šalyse ir e, prisidėti prie santykių tame regione pagernimo. Bet tam e, turime visi dirbti drauge. Nedalė, ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi šiuo pranešimu, bet aš nepalaikau pe, nuostatų dėl pos, PESCO tarybos, taip pat dėl kai kurių nuostatų Lisabonos sutarties, kurios susijęs su Šiaurės Airija. Bet manau, kad e, E, kai kurios nuostatos e, labai e, komplikuoja airijos taikos situaciją. Ir nepritariu kvalifikuotos balsos, balsavimo, kvalifikuoto balsavimo įvedimo. Nepalaikau Europos kariuomenės ir kiti siūlomi žingsniai nebūtinai yra pozityvūs. Pavyzdžiui, Prancūzija įdomu yra taip, kad PESCO kontekste bando prastumti 13 naujų projektų ir atrodo, kad Makronas yra pasiryžęs apginkluoti Europą ar sukurti e, kariuomenę Europos, to, to pat metu ignoruodamas e, ten įtampas e, savo šalyje. Reikėtų e, užsiminti apie Junktinių tautų hartijos 24 straipsnį ir su saugumu susijusias nuostatas. Pane pirmininkė, PESCO kariniais judumas, tankai, gynybos fondas, tai yra tik tai keletas e, elementų, reiškiančių, kad socialinėje srityje bus smarkiai mažinamos e, lėšos. Taip yra pažeidžiama Europos teisę, kadangi 41 straipsnio antroji dalis draudžia Europos lėšas panaudoti kariniams tikslams. Taip, kolegos, dabartinė situacija yra labai glešna, yra labai daug konfliktų. Tačiau Mes matome, kad daug veidmaniškumo yra šiuose pranešimuose. E, vis daugiau eksportuojama iš valstybių narių ginkluotė, e, ginkluotės į karinių konfliktų regionus, į visą pasaulį. Ir tai turi būti užbaigta, turi būti pagaliau sustabdyta ši ginklavimosi spiralė. E, turi būti ginami nusiginklavimo susitarimai. Tai būtų tvari e, saugumo politika, o tai, ką jūs darote, yra nepaprastai pavojinga. Labai ačiū. Ponas Borelė, Europos komisijos vardu. Prašom, ponė vicepirmininkė. Excuse me, President. Atsiprašau, ponė pirmininkė, E, turėjau tam tikrų nurodymų e, duoti, nes e, ir už šios salės ribų pasaulyje vis dar vyksta įvairių įvykių. Noriu padėkoti abiems pranešėjams. Manau, kad tai labai įdomus indėlis į plačias diskusijas susijusias su išorės saug... ES išorės saugumo politika. E, kažkas e, paklausė manęs, sėdėjote ten, o kodėl perėjote čia? Taip, atsidūriau čia, nes ten sėdi komisijos nariai, o čia tarybos atstovai. Ir kaip žinote, vyriausias įsigaliotinis yra tuo pat metu ir tarybos atstovas, ir komisijoje dirbantis pareigūnas. Ir todėl man reikia pereiti į kitą vietą. E, o kad viskas būtų kitaip, kad nereiktų to daryti, reikėtų pakeisti sutartis. Bet šį vakarą dar to nedarykime, nes e, prireiks tam šiek tiek daugiau laiko. Nesuprantu kai kurių narių, kurie baiminasi to, kad e, pradėsime kurti kažkokį monstrą, kad atsidursime prie federalizmo bedugnės. E, šiandien. Ar, e, kad ir kaip bevertintume, komisija yra federalinė struktūra, bet jai nėra suteikti įgaliojimai išorės ir gynybos politikos rytise. Tokių įgaliojimų ji neturi. Ir galima būtų teikti, kad tai yra keista, jeigu jie nesuteikti tie įgaliojimai, kaip tada kursime gynybos sąjungą nes gynybos sąjunga nesusijusi su gynybos politika, su, tik su gynybos, uh, su pramonės gynybos politika. Ir kad ir kaip bežiūrėtume, šiandien gyvename pasaulyje, kuriame bendra išorės politika uh, yra tvarkoma taryboje, kuri balsuoja vienbalsiškumo principu. Ir tai tikrai niekaip neprimena federalinės struktūros ar, ar federalizmo. Tas pats pasakytina ir kalbant apie gynybos politiką. Ir aš nesuprantu kai kurių išreikštų būkštavimų, kad esą mes neremia į federalizmo juodąją skylę. Uh, tikrai dar esame toli nuo tokio momento. Manau, kad ES reikia sustiprinti savo gebėjimus veikti visame pasaulyje. Tuo tikrai tikiu. Ir e, šiame parlamente yra narių, kurie tuo netiki. O aš tuo tikiu. Ir kai pristačiau savo kandidatūrą į šį postą, uh, Sakiau, kad europiečiai, e, mes ES turėtume gebėti e, veikti stipriau, įtakingiau pasaulyje. Būtent todėl turime dirbti drauge ir parengti bendrą politiką. Tačiau bendra politika nereiškia vienintelė politika. Prisiminkime, kas buvo, kai egzistavo bendra valiuta, kuri nebuvo vienintelė valiuta, egzistavo EQ, bet šalis turėjo ir savo nacionalinę valiutą. Kai kuriuose sritise dirbome drauge, o kitose visi tvarkėsi kaip norėjo patys. Ir kai e, nuo bendros valiutos periname prie vieningos, prie bendros visiems valiutoms. Valiutos kai kurioms šalims reikia atsisakyti savo suvereniteto piniginėje srityje. Valiuta, pinigai yra suverenumo simbolis, bet, bet ne pats ryškiausias, įtakingiausias. Karas, taika, e, kiekvienos šalies interesai pasaulyje. Tai yra jau daug arčiau aptariamos temos. Todėl nestebina, kad pereimas nuo bendros prie vieningos politikos, vienos politikos užtrunka laiko. Ir šis pranešimas puikiai atskleidžia, kokie sunkumai iškyla. Ir aš e, iš karto tai pajuntu, kuomet prasideda diskusijos dėl aktualiausių, arčiausiai šalims šal, aktualiausių šalims klausimų. Tuomet pasigirsta skirtingos nuomonės. Taigi kelias, la, laukia ilgas kelias, bet manau, kad reikia kovoti už bendrus mūsų gebėjimus, kad e, sukurtume gebėjimą priimti sprendimus vieningai ir balsuojant kvalifikuotą balsų daugumą. O šiuose pranešimuose ir, ir piešiamas šis kelias su visais e, jame laukiančiais mūsų sunkumais. Noriu padėkoti už tai, padėkoti jo autoriams ir tikiuosi turėti galimybę tiesiogiai apie tai pakalbėti daugiau, nes Europos ateitis bus apspręsta jos gebėjimu veikti pasaulyje. Būtų e, naivu manyti, kad mes, iš, kad iš, mes išspręsime problemas, jeigu ne tik veikdami viduje viskas - klimato kaita, migracija - yra geopolitinės srities reikalai. Ir jeigu norime būti geopolitinė veikėja, mums reikalingi kariniai gebėjimai, diplomatiniai gebėjimai. Dažnai sakoma, kad tenka rinktis arba būti žaidėjų, veikėjų, uh, arba būti veiksmo vieta. Manau, kad turime būti veikėjų, bet su tam tikra tapatybė. Kol kas dar nežinome, kokiu veikėju norime būti. Ir būtent tokiuose pranešimuose uh, kaip šie galime pasigilinti į šiuos klausimus, mąstydami ir apie ES ateitį. Noriu padėkoti visiems nariams, kurie m, mm, dalyvavo diskusijose. Ačiū, ponė pirmininkė. Gaila, kad netiek daug saulėje yra narių, salėje yra narių, kurie domisi e, tokiamis temomis. Ačiū, kad likote iki šio vėlyvo laiko. E, turėjau galimybę klausytis labai įdomių ir ryštingų diskusijų dėl mūsų kaip visuomenės ateities pasaulyje, kurį krečia įvairiausios problemos. Dėkojame vyriausiasis įgaliotinė. Taip pat dėkoju Jums ir abiejų pranešėjų vardu. O dabar žodis suteikiamas ponai Makalisteriui. Prašom. Pane pirmininkė, ponės ir ponai, mėly kolegos, vyr įgaliotinis ir vicepirmininkas ką tik paminėjo daug įvairių problemų, kadangi vėluojame, aš kalbėsiu labai trumpai, tik noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymus, už atvirą ir sąžiningą diskusiją. Malonu man buvo matyti, kad dauguma pasisakiusių šiame parlamente yra už tai, kad stiprintume bendrąją saugumo ir gynybos politiką ES. Daug e, darbų mūsų laukia, laukia dėrybos dėl būsimosios DFP. Ir e, per tas dėrybas, ponė Breli, turime užtikrinti ne tik tinkamą finansavimą, bet taip pat ir užsienio finansavimo instrumentų tinkamą taikymą. E, aš e, įsivaizduoju, e, kad Europos parlamentas ne tik tų, kurie susirinko šią vėlyvą valandą į salę, bet ir kitų vardų. Yra dėkingas Jums už Jūsų atliekamą darbą. Žodis ponui Denžan. Ačiū visiems kolegams, kurie dalyvavo diskusijose. Dėkoju už įdomius pasisakymus. Apgailestau dėl to, kad kai kurie pasisakymai e, atskleidė e, tam tikrą požiūrį pranešimus tie pranešimai nėra ideologiniai, juose bandoma ap, apžvelgti e, sudėtinga problematiška realybė, pasaulis, kuriame ES turi vaidinti savo vaidmenį. Kai girdžiu, kad kolegos kalba apie ES militarizaciją, turiu pasakyti, kad tai yra netiesa. Taip pat kai kas sakė, kad reikėjo atkurti pusiausvyrą tarp civilio ir karinio elemento bendroje gynybos politikoje. Tačiau tai reiškia, kad karinis elementas e, turi tapti daug stipresniu, nes šiuo metu gynybos politika didžia dalimi e, paremta civiliniu elementu. Todėl e, atsargiai, kai kalbate apie tai, nes realybė nėra, nėra tokia, kaip kai kurie kolegos teigia. E, kai bandome suvokti realybę, turime prisimti tam tikrus įsipareigojimus įvairiose sritise. Ir aš matau, kad visose sritise ES iškyla vairiausių reikalavimų, bet taip pat per valstybės narės, per jos institucijas, per bendrai panaudojamas paėgas. Todėl raginu būti pragmatiškiams ir kor, kol, kreipiuosi į kolegas, kurie baiminasi dėl atitolimo nuo NATO. Niekas nesiūlo kolektyvinio saugumo sistemos pakeisti kitą sistemą. Yra situacijų ir regionų atvejų, kur NATO net nenori veikti ar įsikišti. Pavyzdžiui, prezidentas NATO. Esu prezidentas Trumpas pareiškė, kad e, daug amerikiečių pajėgų bus patraukta iš Afrikos, iš Malio, iš Nigerio, iš, Somalis, iš Somalio. E, bet juk tai reiškia, kad mes turime patys gebėti prisimti atsakomybę ir užduotis čia. Nes kai kuriais atvejais, kai kuriuose regionuose prioritetai yra skirtingi, taip pat ir dėl istorinio aplinkybių. Ir todėl būtų tinkama, derama Europai ginti savo interesus, prisimti atsakomybę, kur jai, kur, kur, jos, kur yra jos prioritetai, bet mes tikrai neišnyksime iš geopolitinio žemėlapio. Mums reikia prisimti savo atsakomybę. Dėkojame. Baigiame šias diskusijas. Balsavimas dėl šių klausimų įvyks rytoj. Prieš mums tęsiant ir Svarstant padėtį Libijoje, norėčiau Jums pateikti tokią informaciją. Buvo priimti sprendimai dėl atitinkamų kandidatų paskirimų frakcijose ir komitetuose. E, protokoluose visa tai yra nurodyta ir visa tai įsigalioja nuo šiandienos. Labai ačiū Jums už bendradarbiavimą. Ačiū Jums už darbą. Aš tai adresuoju abiems pranešėjams. O dabar padarysime penkių minučių pertrauką tam, kad tie, kurie dalyvavo likščiolinėse diskusijose, šiek tiek galėtų atsipūsti, o po penkių minučių pratesime. Nagyon köszönjük. susipažinti su uh, nauja sistema prie šią salės įėjimų, bet iš esmės e, viskas labai paprasta, tai turite paspausti mygtuką. Pirmiausiai penkias minutės kalbės komisijos atstovas e, Borelis Fontalis, po to kalbės Makalister ir ponia Kati Pirė, trečioji kalbėtoja SRT frakcijos vardu. Gracias, señora presidenta. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Reikalai Libijoje e, vis blogėja. Galbūt artimiausiomis dienomis nušvis vilties spindulys. Tačiau nuo kalėdų Haftaro pajėgų išpoliai e, suintensyvėjo. Su E, apšaudomi rajonai, kur gyvena civiliai. E, sušaudyti 30 kariškių kadetų Tripolio kariškių, kadetų mokykloje mes pasmerkėme tą išpolį. Tačiau e, per dieną tik tuo ir užsimame, smerkėme išpolius. Ir šis karas dėl, dėl to, kiek gyvybių jis kainuoja, tampa baisus, tūkstančiai žmonių priversti pasitraukti iš savo gyvenimo vietų Tripolyje, tūkstančiai kovotojų, 300 e, civilių žuvę, e, apšaudomos ligoninės, taip pat ir medikai bei